Thank you, colleagues. Um, Mr. Helmer, Mr. Helmer has a point of order. Ponas Helmer turi pranešimą dėl tvarkos. Pone pirmininkė, pirmas pasisakymas, bet kada pasakyta šiame parlamente išrinkto nario, buvo gerbiamojo daktaro Jano Peislio 79 metais, kuris pasakė, kad Britanijos vėliava buvo iškelta